Gerimas Helpke Trojau, mums yra didžiulė garbė ir džiaugsmas pasveikinti Jūs šiandien Europos parlamente. Gerimas prezidente, Mongolija, Jūsų šalis yra sena ir pasižyminti labai turtinga civilizacija. Bet to šitas, šita šalis pasižymė labai jauna ir labai gyvybinga demokratija. Prieš 25 metus jūsų šalyje pirmą kartą įvyko laisvi ir demokratiški rinkimai. Praeisiais metais jūs sukūrėte nacionalinės vienybės vyriausybę ir įveikėte sudėtingą situaciją jūsų šalyje. Dabar jūs e, prisidėjote prie to, kad valstybė klesti ekonomiškai. Jūsų šalies geografinė padėtis tarp dviejų didžiulių valstybių, tarp Rusijos federacijos ir e, Kinijos liaudės Respublikos, nėra pati paprasčiausia. Tai mes jau kalbėjome apie tai dvišaliuose pokalbiuose. Tačiau tuo įspūdingesni yra Mongolijos pasiekimai. pasitelkiant jūsų e, trečiojo kaimyno politiką. Taigi, jūs a, užimate ypatingą padėtį šiame regione, todėl a, mums yra didžiulis džiaugsmas, kad jūsų valstybė 2016 metais priims Azijos viršūnių susitikimo e, konferenciją. Tai būtent ASEAN viršūnių susitikimą. Tai yra a, tarsi tiltas tarp Europos ir Azijos. Ir mes a, bendradarbiaudami galime spręsti pasaulinės ir regiono problemas. Aš a, esu tikras, kad jūsų valstybėje vykstanti konferencija padės mums pasiekti pažangą. Gerbiami kolegos, partnerystės ir asociacijos sustarimas tarp Mongolijos ir, ir Europos Sąjungos bus ratifikuotas visų parlamentų. Taigi, gerbiamas prezidente, sveiki atvykę į mūsų parlamentą ir jums dabar suteikiamas žodis. Mr. President, distinguished members of the European Parliament. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ekscelencijos ponai, ponai ir ponios. Norėčiau pradėti labai paprastai žodžiais. Dėkoju Jums.